Dabar norėčiau pereiti prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Pirmiausiai dėl pono karas pranešimo žodį suteikiu ponui Strešekui. Senor Strešek, tiene la palabra. Pone Strešekai, žodis suteiktas jums. Předsedající, pane předsedající. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau paaiškinti, kaip balsavau dėl pona Karaso pranešimo dėl statistinių duomenų kokybės. Tai puikiai parengtas pranešimas, tačiau aš susilaikiau balsuojant, nes aš nepritariu pranešėjo nuomoniai, jog Eurostatas turėtų vaidinti dominuojantį vaidmenį. Ir netikėtai inspektuoti nacionalinių statistinių, e, duomen, nacionalinės statistinių duomenų institucijas ir jų darbą. Ačiū, ponė Strešekai. Dabar žodį suteikiu ponui Haremui. Hanen. Ponui Hanenui. Disculpe, senor presidente, no le oí con todo esto. Eh, esto, esto. Atsiprašau, pirmininkė, neišgirdau jūsų jūsų balsas buvo užgoštas. Žurnalistinė klišė kalbėti apie Graikijos įvykius ir apibūdinti juos tragediją. Tačiau tai, tai yra Sofoklio tragedija. Prisiminkime klėstėjimo metus, kuomet sakėme, kad Vokietijos ir Graikijos e, įsiskolinimas yra panašus, tačiau dabar rinka viską pakoregavo. Ir baisiausia yra tai, kad neleidžiama rinkai pačiai visko subalansuoti ir išsikapsyti. Tai yra vietoj to, kad leisime Graikijai pačiai tvarkytis, mes apsimetame, kad daugiau statistinių duomenų, daugiau pagalbos regionams, pinigų perskirstimas per agentūras kažkaip atitolins tai, kas yra neišvengiama. Matau, kad mes tuo pasmerkėme Graikijos žmonės ir bijau, kad galbūt ir kitų viduržėmio jūros regiono šalių žmonės e, stagnacijos metams ir nedarbo metams, tačiau mes taip ir savo darome meškos paslaugą. Tai yra, tarsi ES būtų bandytų užtikrinti darbą savo pačiai. Dėkoju. Dabar ponas Kamal. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad kai žvelgiame atgal į statistinių duomenų kokybę, valstybėse narėse visiškai pastaro aišku, kad jie klastojo tuos duomenis. Aš suprantu raginimą siekti geresnių statistinių duomenų, visi tai galime suprasti. Bet problema ta, kad to negalima būtų, ne, negalima uh, naudoti kaip uh, blogo ekonominio valdymo uh, pretekstą ar pateisinimą. Uh, vargu ar galima uh, tikėtis, kad įgysime galių peržvelgti nacionalinius biudžetus iki to, kol jie bus pateikti nacionaliniams biudžetams parlamentams. E, krizę turėtume pasinaudoti kaip pamoką, kad reikia visų pirma susitvarkyti savo namuose. Ačiū. Norėčiau perti prie kito pranešimo. Pono Linčiako pranešimo, ponas Kelamas. Ačiū pirmininkė. Aš balaik, balsavau už pranešimą skirtą Baltijos jūros regiono strategijai ir džiaugiuosi, kad mano pakeitimai buvo įtraukti. Tačiau dėl kai kurių klausimų aš būčiau pageidavęs tikslesnių formuluočių, pavyzdžiui, penkta, ketvirta pastraipa. Mes raginame komisiją 34 pastraipą. Mes raginame komisiją parengti poveikio aplikimį vertinimą e, e, prieš energetikos infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Tačiau mes nekalbame, kad komisija neįvykdė savo pareigos parengti bešališką poveikio vertinimo e, dokumentą, kalbant apie Nord Stream projektą. Taip pat prisiminkime, kad Baltijos valstybės yra ESPO konvencijos narės tačiau būtų protinga, būtų gerai, jeigu ir Rusija taptų tos konvencijos narė, tai tikrai padėtų mums siekti mūsų tikslų. Senora. Dėkuoju, ponui Kelmui. Pane Matsonė, žodis jums. Grazie, prezidente. Jos... Dėkuoju, pirmininkė. E, paremiau e, pasiūlymą dėl šios rezoliucijos. Manau, kad labai svarbu skatinti šią iniciatyvą Baltijos jūros regiono šalyse. E, ji sustiprina makro regionų e, savoką. E, čia susidurime su esminėmis problemos, kai kalbame apie tokią bendrą strategiją šiam regionui. Dabar turime tam tikrą perspektyvą. Šią iniciatyvą mes taip pat e, leidžiame perspektyvoje galvoti apie kitus e, regionus. E, tai galėtų būti starto aikštelė kitiems regionams kurtis remiantis sanglaudos fondu. Tai gera iniciatyva. Aš norėčiau paprašyti, kad komisija atkreiptų didesnį dėmesį į šios programos finansavimą. E, kiekvienu lygmeniu, e, kai eina kalba apie naujus pinigus, mes e, dažniausiai pasisakome ne. Bet kai eina kalba apie makro regionų finansavimą, makro regionų projektų finansavimą, čia abejot nereiktų, tad reikėtų tikrai pagalvoti apie tinkamą finansavimą. Murkūnaitė. Dabar žodis poniai Murkūnaitėjai. E, balsavau už šitą dokumentą ir labai džiaugiuosi kad jis yra priimtas. E, dokumente kalbame apie baltijos jūros strategiją ir tai pagrindinis jos siekis paskatinti valstybių narių veiksmų koordinavimą politikos kryptyse turinčiose teritorinį poveikį. ši strategija remiasi keturiomis pagrindinėmis politikos kryptimis kurių viena e, ekologiškai tvarios aplinkos užtikrinimas tad labai džiaugiuosi kad šitam dokumente atsispindi ir, ir mano pakeitimai kalbant apie infrastruktūrinių energetikos projektų e, planavimą ir įgyvendinimą e, aplink baltijos jūrą kas galėtų turėti e, tam tikrų poveikių baltijos jūros ekosistemai. taip pat turime užtikrinti E, tinkamos e, laivybos principus e, sumažinti žemės ūkio poveikį baltijos jūrai ir visiškai pritariu europos parlamento nuomonei kad strategijos pagrindu reikia stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ypač kalbant apie aplinkosauginius dalykus. tad labai tikiu kad iki du tūkstančiai vienuolika metų kuomet bus strategijos įgyvendinimo įvertinimas mes pasistūmėsime smarkiai į priekį ir galėsime startuoti su nauja kokybe. ačiū. Gracias, señora Morkunaitė. Pasamos savo informe. Ačiū, ponia Morkunaitė. Ačiū labai, ponia Morkunaitė. Dabar perėsime prie Kratsa pranešimo ir žodis suteikiamas poniai Vaiderė. Atvainojos prezident kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par Baltiju. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasisakyti dėl Baltijos jūros regiono strategijos. Ar galiu pasisakyti šią temą? Vidal Kvadras kungs. Vai es drīkstētu izteikties par. Pone Kvadras, ar galiu tarti keletą žodžių dėl Baltijos jūros regiono strategijos? Šią taip pat prašiau žodžio. Bueno, bien, bien, sí, sí, hable del mar Báltico. Taip, taip, prašom, kalbėkite ir apie tai. Teisiu. Taigi, dėl Baltijos jūros regiono strategijos. Baltijos jūros regione slypi daug e, galimybių. Uh, Ir ši Baltijos jūros regiono strategija jau gavo ES finansavimą. Tačiau mums reikalinga struktūra, kuri padėtų įgyvendinti šią strategiją. Reikia glaudesnio, koordinuoto bendradarbiavimo, bendradarbiavimo programų privačioms įmonėms, inovacijų plėtrai ir tyrimams. Mes e, numatėme e, suvienodinti patentų politiką šiame regione. Norime skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, nes nuo to priklauso ir ekonominė plėtra. Rail Baltikos projektai šiuo metu sustojo, tuo tarpu juos reikėtų ir toliau įgyvendinti o inovacijų ir tyrimų e, projektai turėtų tapti prioritetiniais projektais, todėl ir rėmiau e, šios projektus. Dabar noriu tarti keletą žodžių dėl ponios Kratsa pranešimo. O dabar jau pasisakysite dėl Kratsos, taip, prašom. Par ziņojumu attiecībā par reģionālo. Taigi, dabar keletą žodžių apie regioninę politiką. Sanglaudos e, politikos antrasis tikslas numato pagalbą regionams kuriuose yra didelis nedarbas ir iš kurių gyventojai išvyksta. 54,5 milijonų eurų yra skirta šios politikos įgyvendinimui, tačiau yra dar didelis atotrukis, atotrukis tarp, didel, dėl, tarp skurdanč, skurstančių regionų ir turtingų regionų. Taigi pagalba ir toliau turi būti teikiama ir jos teikimas turi būti prioritetinis. Reikia skatinti sveiką konkurenciją ir turime remti konkurenciją per regioninę politiką. Ypatingai reikėtų tuo, remti tuos regionus, kurių pragyvenimo lygis yra žemesnis nei ES vidurkis. Mes turime veikti taip, kad ta pagalba būtų praktinio pobūdžio, turime remti mažas ir vidutinės įmonės, turime dirbti inovatyviai ir remti mano minėtus projektus. Ponas Henanas ką Jūs manote apie Graikijos klasikus? Uh, Or... Kurio kurios valstybės yra turtingiausios arba kuriuose gyvena turtingiausi piliečiai. Aš domėjausi informaciją ir paaiškėjo, kad Europos laisvosios verkybės asociacijos narės yra turtingiausios valstybės, nežiūrinti visko, ką jiems teko pakelti, krizių, taip pat visos naštos, kuri teko e, Šveicarijai, kitoms valstybėms. Ir e, ten tenkančių, tų valstybių piliečiams tenkantis finansai yra daug didesni vienam gyventojui nei Europos Sąjungoje. E, tos valstybės užsitikrino gerą padėtį. Jos dalyvauja ES laisvoje rinkoje, tačiau jos nedalyvauja žuvininkystės, žemės ūkio politikoje, jos rūpinasi savo sienomis, jos pačios sprendžia žmogaus teisų klausimus, kontroliuoja savo energijos rezervus ir jos gali prekiauti su trečiosiomis valstybėmis. Laisvai, galbūt Junktinė karalystė galėtų pasiekti kažko panašaus, kuo pasiekė 7 milijonai šveicarų ir E, norvegų, me, mūsų yra. Tai yra 60 milijonų ir mes galbūt irgi galėtume sėkmingai rūpintis savo reikalais ir puikiai tvarkytis. Kamal. O čia, ačiū ponia Hananai, ponas Kemalis. Much, ačiū pirminkė. Kai tik tai kalbame apie finansinį ir ekonominį krizę, svarbu pažvelgti atgal ir iš jos pasimokyti. Ar taip ir padarėme? E, Junktinėse valstijose buvo netinkamas reguliavimas, e, kai buvo išdalinamos e, paskolos netinkamiems žmonėms ir susidarė būsio paskolų burbulas. Kodėl mes užmirštame tas pamokas, kurias pasakė vienintelis mokslininkas, kuris numatė tą krizę. Jisai pasakė, kad e, e, įmonės uždirba e, pinigus, bet jeigu jie netinkamai panaudojami, tai sukuria tam tikrus burbulus ir tada prasideda krizė. Tokias pamokas turėtume išmokti. Informe, eh, Perkime prie kito pranešimo. Tai yra pono Kančian pranešimas, pirmiausia, žodis ponai Mikolašek. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos. Kančian e, pranešimas e, skirtas e, autobusų ir tolimai susiekimo autobusų keleivių teisėms. Nepaisant Junktinių tautų konvencijos, neįgalieji vis dar yra diskriminuojami. E, vienoda e, prieiga, kai kalbama apie transportą, e, yra būtina lygybės užtikrinimo sąlyga. Aš sveikinu pakeitimus, kurie sustiprina neįgaliųjų žmonių ir riboto judumo žmonių teisės. Ypač sveikinu nuostatas, kurios numato a, specialų rengimą žmonėms dirbantiems autobusų stotyse. Dėkoju ponui Mikolašek, dabar ponia Roitova. Ačiū ponė pirmininkė. Balsavimo rezultatai kalbant apie Kančian pranešimą, aiškiai pademonstravo, kad Europos parlamentas apsisprendė dėl e, keleivių teisių, tų keleivių, kurie keliauja autobusais. Ir kad mes norime pagerinti jų teisės, ypač kai galvojame apie žmonės su negale ir e, ribotų judumu. Kalbu konkrečiai apie 11 straipsnį, kur a, e, išlygos yra ribojamos. Šis e, stiprus Europos parlamento sprendimas yra iššūkis tarybai ir dabar po antrojo svarstymo vargu ar taryba galės atsisakyti savo įsipareigojimų. Pone Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, parėmiau 15 pataisą E, kuri numato trumpą laiką mm. padaryti išlygą, kalbant apie vietos ir miesto transportą. Aš manau, kad e, mažiems operatoriams tai gali sukelti tokių problemų, kurie galėtų išstumti juos iš verslo arba atsisakyti tam tikrų maršrutų, vadinasi, ir palikti e, daug uh, keleivių be transporto. E, aš manau, kad kai kalbame apie miesto transportą, jeigu šis įstatymas įsigaliotų, mes galbūt atsidursime situacijoje, kur miesto transporto operatoriai tokių maršrutų nebeaptarnaus. Mes dažnai čia kalbame apie per didelę naštą vidutinėms ir mažoms įmonėms. Aš manau, kad tinkamas kompromisas būtų įtvirtinti išlygą e, ribotą laiką. Dėkui, perėsime prie ponas Terks pranešimo. Signor Prezidente, kad... Ponas Lavie, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš balsavau už ponas Terkso pranešimą dėl į uostus įplaukiančių ir iš jų išplaukiančių laivų laivams taikomų pranešimo formalomų, nes um, tokiu būdu sukursime daugiau saugumo laivybos rytyje. stengiamasi harmonizuoti ir skirtingas atskiras laivybos sritis įgyvendinant 2002 metų direktyvą. Labai gerai, kad dabar bus aiškios gairės ir nebus galimybė skirtingai interpretuoti teisės aktų. Ši direktyva numatys ir naujų technologijų dėgymo galimybę. Tikiuosi, kad e, atitinkamos e, tarnybos bendradarbiaus sklandžiai. Perėsime prie pono Grošo pranešimo. Dabar ponui Tonacijo. Antonacijo žodžiu. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Transporto sritis yra tik viena sritis susijusi su visa eile ES svarbių temai. Mes kalbame ir apie vidaus rinką, apie piliečių teisės, apie galimybę plėtoti judumą ir saugumą keliuose. Turime sustiprinti kai kurių agentūrų veiklą, įvairinti transporto priemonių naudojimą ir mažinti CO2 išlakas. Dėl to Europos komisija pateikia pačias geriausias strategijas, leidžiantis plėtoti darnųjį ateities transportą. Be to svarbu numatyti ir atitinkamą finansavimą, atremiant ateities e, iššūkius. Aš visiškai pritariu ponui Grošui, sveikinu jį už puikų darbą. Ačiū toliau, ponia Muskardinė. Ponos Muskardinė nėra. Toliau ponas Takula. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että... Pone pirmininkė, kalbant apie transportą, labai svarbu siekti šio sektoriaus darnaus vystimosi. Turime užtikrinti, kad šio sektoriaus e, į aplinką šalinamų išmetalų kiekis ateityje būtų sumažintas. Šiuo metu transporto sektorius nedaug e, sudaro tų dešimties procentų, bet turime siekti, kad visi sektoriai būtų traktuojami lygiai ir kad būtų laikomasi taisyklių visoje Europos Sąjungoje. Tačiau, pavyzdžiui, galime kalbėti apie pervežimą ir turime užtikrinti, kad visos e, taisyklės būtų lygios visiems. Galime lyginti šį sektorių su laivyba ir taip pat dar kartą kartuoju, kad reikia siekti tvaraus transporto sektoriaus vystimosi. Taip pat reikia sumažinti e, e, laivų šalinamų iš metalų kiekį. Ačiū dabar pono. Turgais pranešimas. Ačiū pirmininkė. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai peticijų problema, peticijos tampa labai svarbiu įrankiu Europos piliečiams, kurie nori išreikšti savo susirūpinimą ar problemas Europos parlamentui. Statistika rodo, kad e, prašymų ar skundų dėl pagrindinių teisių, e, teisingumo ar e, bendrosios rinkos skaičius didėja. Mums reikia pagerinti institucijų skelbiamą informaciją piliečiams Reikia užtikrinti, kad įsigaliotų vieno langelio principas, tai padėtų piliečiams e, veiksmingiau e, gauti informaciją, žinoti, į kurią instituciją jie galėtų kreiptis ir kokiais mechanizmais pasinaudoti. Okay. No, no, wait, wait. Because... Ar jūs norite dėl šio pranešimo Jeigu taip, tai dabar e, ponė Vaiderė pirmiausia. 2009 gada. Ačiū, ponė pirmininkė. 2009-aisiais Europos parlamento peticijų komitetas išnagrinėjo, e, tikriau gavo 1924 e, peticijas, bet tik tai 46 e, procentai iš jų buvo priimtinos. Vadinasi, Europos piliečiai nežino, e, kada ir kaip jie gali kreiptis į Europos parlamentą. Vadinasi, reikia patobulinti e, atitinkamą interneto puslapį. Komisija kol kas turi tik tai keletą tokių tinklapių, tokių kaip Solvit, kuri pateikia informaciją, pavyzdžiui, apie bendrąją rinką. E, Europos piliečiai turėtų turėti galimybę kreiptis į Europos parlamentą, tai reikia daryti atsakingiau. Todėl aš balsavau už šį pranešimą. Šonkelį. Pirmininkė, peticijų komitetas yra vienas didžiausių ES sėkmės atvejų, nes aš kaip ir kiti nariai manau, kad e, per jį galime suteikti paramą, išreikšti žuojautą žmonėms, kurie nukentėjo dėl biurokratinės sistemos savo šalise. Tačiau reikia dviejų dalykų, kad e, jo darbas būtų tobulesnis. Reikia, teikti, reikia suteikti reikalingą informaciją žmonėms, paspartinti nagrinėjimą. Trečia, valstybės narės turi būti priverstos uh, iš, išnagrinėti skundus greičiau nei dabar. Kuo spartiniau kuo e, vil, labiau vilkinamas atsakymas, tuo, la, tuo labiau užsitėse netenkinanti žmonių situacija. Ir noriu padėkoti visiems, kurie, e, visiems komiteto nariams, kurie suteikia žmonėms užuojautą, kuriams tikrai reikia šiais atvejais. Ačiū, ponė Keli. Pone Keli, kitą kartą nepamirškite paprašyti, kad jūs įtrauktų į kalbėtojų sąrašus prieš balsavimo motyvų paaiškinimą. Jūsų sąraše nebuvo, todėl aš jums ir nesuteikiau žodžio. Gerai, kitą kartą žinosiu, sako kalbėtojas. E, Periname prie turnien pranešimo. Ne Runsulė. Ačiū, prezidentė. La krizė ekonomika. Ačiū, pirmininkė. Ekonominė krizė smogė labai smarkiai jauniems europiečiams, e, sunaikino jų e, profesinius siekius ir, ir privertė juos gyventi nežinioje. 20 procentų e, iki 20 amžiaus jaunimo yra bedarbiai. Tai yra didžiulė armija žmonių be, be jokios perspektyvos. Uh, Ir per ateinantį dešimt, ateinančio dešimtmečio prognozija sako, kad bus, bus sukurta 10 milijonų naujų darbo vietų, tačiau reikės atitinkamų įgūdžių. Mums reikia didžiausią dėmesį skirti jaunimui. Tai yra svarbiausia didžiausia investicija užtikrinti ES sėkmingą ateitį. Taigi turime imtis tinkamai investuoti į švietimo sistemą. Ir šio pranešimo dėka es noriu pasakyti, kad esu dėkinga visoms iniciatyvoms skirtoms padėti jauniems žmonėms ir jų karjerams. Takula. Ačiū toliau, ponas Takula. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää. Ačiū, pana pirmininkė. Svarbu, kad galimybė patekti į darbo rinką jaunimui būtų supaprastinta. Pone Turunen parengė puikų pranešimą, parlamentas jį priėmė, tačiau to nepakanka. Mums reikia iš esmės keisti valstybių narių požiūrį, nes jūs tikriausiai žinote, kad jaunimo nedarbo lygis pastaruoju metu smarkiai išaugo ir taip negali būti ir ateityje. Valstybės narės turi imtis praktinių žingsnių. Nepakanka tik pažadų ir rezoliucijų. Darbo rinkos turi veikti taip, kad jaunimas turintis e, problemų būtų lengvai įdarbinamas. Jaunuoliai dažnai neturi pakankamos patirties, tačiau reikia rasti būdus, kaip padėti jiems patekti į darbo rinką. Aš tikiuosi, kad Šis pranešimas nebus tiesiog nustumtas į giliausią stalčių, tačiau bus imtasi ir atitinkamų priemonių. Pone Varkūnaitė. Ačiū, ponas pirmininkė. Jaunimo nedarbas be galo opi problema šiandieną. 20 procentų mano bendramžių neturi darbo Europos Sąjungoje ir balsavau už šitą europos parlamento poziciją kadangi tikiu kad mes siunčiame dar vieną dar svarbią politinę žinią tiek europos komisijai tiek valstybėms narėms dėl situacijos susijusios su jaunimo nedarbu aš manau kad e, ir pilnai pritariu pranešime išdėstytoms mintims kad reikia skatinti ir vystyti e, tokias programas kaip kad erasmus jauniems verslininkams e, kad labai svarbu pabrėžti neformaliojo ugdymo svarbą jaunų žmonių gyvenime ir profesiniame lavėjime. kitas dalykas europos sąjungos strategija dvidešimt dvidešimt tikslai visgi numatoma kad ekonominis atsigavimas ateis per inovacijas žaliąsias technologijas ir jaunimo įtrauktį į darbo rinką tas yra labai svarbu. ir tiesiog norėčiau nežinau pasidalinti lietuvos patirtimi kur e, yra numatytos darbdaviams mokesčių lengvatos kurie priima į darbą pirmą sykį darbo rinkoje dalyvaujančius jaunus žmones. tai aš tikiuosi kad tas bendradarbiavimas tarp valstybių narių bus glaudus tam kad pasiekti tokių rezultatų. Ačiū, dabar pereiname prie ponios Gruni pranešimo, ponia Runcelė. Ačiū, pirmininkė. Lankstesnės darbo vietos reiškia, kad neužtikrinamos e, darbuotojų socialinės teisės. To reikia kovoti su tomis neapsaugodomis darbo vietomis. Mes tai parlamente turime daryti ir sekti, kad būtų užtikrintas visų darbuotojų saugumas. Tikiuosi, kad ši rezoliucija to ir padės siekti. Kad taip pat e, turime užtikrinti galimybę ieškoti darbo vietos su perspektyva. Tai yra svarbiausias dalykas kad e, taip Europos ekonomika vėl įsibėgėtų. Tikiuosi, kad visos valstybės investuos daugiau į e, apsaugotas e, socialinio lavėjimo formas. Taigi mes, sako, mes pasisakome už darbo vietas, tačiau mes pasisakome prieš neapsaugotas darbo vietas. Pirmininkas, ačiū, toliau perėmė prie paskutinio pranešimo, po Fernandeso pranešimo ir dabar žodį suteikiu ponui Pililo. Il voto di oggi sul rapporto. Aš e, noriu paaiškinti, kaip balsavau dėl pono Fernandės pranešimo. Aš buvau šešėlinis e, SRD frakcijos pranešėjas. Labai svarbu e, reikalauti iš komisijos numatyti naujas gairias biologinių atliekų tvarkymą Europos Sąjungoje ypač reikalaujant privalomo atliekų rušiavimo. Jei biologinės atliekas tvarkytume tinkamai, jos taptų puikiausiais ištekliais, būtų galima kurti atsinaujinančią energiją. Taip pat atliekas būtų galima panaudoti gaminant elektros energiją. Komisijos pranešimas mane suneramino, nes komisija labai skeptiškai vertino galimybę pateikti teisėje kuros pasiūlymą. Kartu su komisijos nariu Potačniku aš išsiunčiau komisijai drąsinamą į uh, laišką ir tikiuosi, kad greitai komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą. Ačiū ponė Pirilo, dabar ponė Morkūnaitė. Ačiū ponas pirmininkė. Biologinės atliekos, kaip ir apskritai atliekos, svarbus ir neatsiejamas visų ES piliečių reikalas. ES valstybėse situacija gana skirtinga. Vienose e, valstybėse šalinama į savartynus 10 procentų biologinių atliekų, kitose dėja iki 90 procentų tad e, visų mūsų uždaviniai turėtų būti tokie kad pirmas dalykas atliekų prevencija ir mažinimas kitas dalykas susijęs konkrečiai su dabartine situacija kad europos sąjungos visuomenė taptų atliekas perdirbanti visuomenė ir kalbant apie e, kompostą tai yra tai kas e, susiję su biologinėmis atliekomis turi būti atitinkamai apsvarstytos ir įvertintos prastos kokybės komposto naudojimo galimybės siekiant nepadaryti žalos aplinkai ir žmonijai o europos sąjungos lygiu atitinkamai apibrėžus prastos kokybės komposto naudojimo galimybes ir nustačius kada kompostas laikomas produktu o kada atliekomis valstybėms narėms būtų lengviau orientuotis sprendžiant komposto panaudojimo klausimus todėl reikalingas atitinkamas tinkamas europos sąjungos lygiu teisinis reguliavimas. Dėkui. Gracias, señora Morconaite. Y la última palabra es... Pane předsedo, Ačiū, ponia Rojta. Také své hlasování. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu tarti keletą žodžių apie biologinės atliekas. Aš visiškai pritariu bendriems tikslams, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisija rengdama teisėjo kuros pasiūlymą turėtų pagalvoti ir apie galimą maisto produktų sumažėjimą, nes pasaulyje yra milijonai žmonių kenčiančių nuo alkio, o reikia atkreipti dėmesį į tai, kad biologinių atliekų tvarkymas gali, būti, gali turėti pasiekmių ir kitiems, kitoms rytims. Taip pat turėtume įtraukti toksinių atliekų savoką. Ačiū labai, ponia Roitova. Dabar uh, darysime pertrauką iki 15 valandos.